parlamento mm, darbo tvarkos taisyklių 74 straipsnį. Pone Paskal Grunį informavo mane apie savo sprendimą išeiti, atsisakyti parlament, Europos parlamento narės deputato, po to, kai ji buvo išrinkta į Prancūzijos nacionalinę asamblėją. Parlamentas atsižvelgia į šį sprendimą, e, laikydamasis e, septintos straipsnio antros dalies turiuomenį e, įstatymą dėl parlamento narių e, išrinkimo pagal, pa, pagal visuotinę rinkimų teisę,